Norėčiau pranešti, kad remiantis parlamento darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnių e, bus pasirašyti keturi aktai patvirtinti įprasta teisėkuros procedūra. E, pavadinimai šitų teisės aktų bus kelbiami protokole posėdžio ir galiausiai 216 e, darbo tvarkos taisyklė komitetai atsakingi, atsakingi komitetai pateikė